pagal darbo tvarkę. Pirmasis darbo tvarkės punktas - bendrusios diskusijos finansinės priemonės. Čia yra keletas pranešimų. Visų pirma, Šarlas e, Gerens pranešimas - vystamojo bendradarbiavimo finansinė priemonė. Paskui rekomendacija antrajam svarstymui. Barbara Liokbyrė Kinga Gal - demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimas. Toliau rekomendacija antram svarstymui, gei Mitchell, vystamoje bendradarbiavimo finansinė priemonė. Ir galiausiai rekomendacija antram svarstymui Helmut Scholz bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas. Visų pirma, suteiksiu žodį visiems e, pranešėjams. Ir pirmiausiai, ponai Gerins, keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Reglamento projektas nustato bananų sektoriuje papildomas priemonės. Ir dabar e, antrojo svarstymo metu mes e, svarstame šios klausimus. Pirmojo svarstymo metu mes pasisakėme už e, palankų požiūrį į AKR valstybę.